ir užtikrins bendarbiavimą su jungtiniu tautų generaliniu sekretoriumi įgyvendinant ataskaitos turinį. Ačiū komisarui, kolegos diskusijos dėl Šilankos baigtos. Balsuosime iš karto po šių diskusijų. Kitas diskusijų klausimas yra Azerbaidžanas. Suteikiu žodį poniai Veržet, kad ji pradėtų diskusijas. Pone pirmininkė, aš neplanavau kalbėti pirmoji. Dar kartą mes kalbame apie padėtį Azerbaidžiane. Demokratinė padėtis toje valstybėje yra dramatiška. Tai valstybė, kuri yra mūsų nenuneigiama e, partnerė pagal rytų partnerystę. Opozicijos partijos ir nevyriausybinės organizacijos uh, yra spaudžiamos, žmogaus teisės yra pažeidžiamos ir matome, kad vietos administracija, e, kuri yra korumpuota, traktuoja žmogaus teisų pažeidimus kaip normą. Mes be bejonės norėtume, kad žmogaus teisės būtų gerbiamos, nes tai yra ES pamatinė vertybė. Prisiminkime, kas vyksta arabų pasaulyje, arabų, kokį arabų pavasarį mes išgyvenome, kas vyksta Egipte, Tunise, Libijoje. Ir mes neturėtume leisti uh, demokratijai toje valstybėje būti sutriptai. Aš matau, kad pasiūlymai šią rezoliucijai e, yra tik tai minimalus uh, variantas ir mes turėsim susilaikyti, nes rezultatas manęs netenkina. Ponas Tanok, ačiū ponė pirmininkė. Azerbaidžanas yra pusiau autoritarinė valstybė, kur e, Alijevo dinastija netoleruoja beveik jokios opozicijos, kaip tikėtasi per praėjusius rinkimus. Alijevo vadovaujama partija susilaukia plataus palaikymo, o, o pozicijos veiksmai ir naujausiai įvykiai liudija, kad pažanga kalėlink demokratijos yra menka, diskutuoti beveik neįmanoma, yra visiškai ribojama žiniasklaida laisvė. Dabar e, pirmininkas e, prašo pono Taneko e, kalbėti lėčiau. Pabandysiu, sako ponas Tanokos. Dabar vykdomi išpoliai prieš opoziciją, tai nieko naujo. Gerai, kad e, kartais EP prisimena tai, koks yra Alievo režimas. Nors ši šalis yra Europos tarybos narė ir priklauso mūsų rytų partnerystės programai, e, tariamai Azerbaidžanas laikosi demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisų pagarbos principų, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Ties tiesiog bandoma įtikinti, kad režimas yra, graž, turi gražų veidą, tačiau aš tuo nesu įtikintas. Dabar ponas Preda, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, nereiktų viską piešti tik juodomis spalvomis. E, e, į laisvę buvo paleisti du blogeriai, tačiau žinoma, situacija yra tikrai e, taisytina. E, žurnalistai yra persekiojami, e, vyksta nepagristi teismo procesai, sulaikyta 200 žmonių po paskutiniųjų protestų Baku kovą ir balandį. Tikrai gaila, kad tai vyksta, nes Azerbaidžanas prisijungė prie pagrindinių žmogaus teisų konvencijos ir mm, dėja kol kas Azerbaidžanas nesupranta, jog reikia dialogo su e, pilietinė visuomenė. Aš tikiuosi, jog mums pavyks e, pagerinti santykius su Azerbaidžanu, ypač per Euronestą. Ačiū. Dabar žodis ponai, poniai Šakė, prašom. Ačiū pirmininkė, sveikiname tai, kad iš kalėjimo paleistas Myly ir Adnan Haihizadė, tai geros žinios tuo ir baigėsi. Po taikių protestų prieš vyriausybę kovo balandžio mėnesiais buvo susidorota su jaunimu, pilietinės visuomenės aktyvistais, jie yra e, gazdinami Kai kurie demonstrantai buvo pasiusti į masinės bylas, teismo procesus, kurie surenkti vėlai vakare, ne, ne, neduodant jokių galimybių kaltinamiesiams susisiekti su savo advokatais, kai kurie iš jų net nežinojo, kur tas, tas teismo procesas vyko. Uh, tokia baime gazdinimo ta atmosfera turi baigtis. Azerbaidžiano vyriausybė praranda savo įvaizdį pažydinėdama tas konvencijas, kurias jį pati pasirašė, pavyzdžiui, Europos tarybos ar Europos žmogaus teisų konvencija. Norime, kad prezidentas Alievas išlaikytų žodį. Europa taip pat praras savo gerą vardą, jeigu nesureaguos į tokius pažeidimus ir nieko nedarys savo santykiuose tarp ES ir Azerbaidžiano. Ačiū, ponė Lunačiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš keletą dienų EP e, e Briuselė šventėme Euronesto steigimą ir vienas iš steigiamųjų narių yra Azerbaidžanas. Tokiu būdu jis įsipareigojo gerbti žmogaus teisės, teisinę valstybę, demokratijos principus ir pagrindinės teisės ir laisvės, kaip kad žiniasklaidos laisvė. Taip pat e, Junktinių tautų ir Azerbaidžiano asociacijos susitarimas pareigoja Azerbaidžiano laikytis šių principų, tačiau tikrai sukrečia, ką daro pastaruosius dviejus mėnesius e, Azerbaidžiano vyriausybė, kaip yra puolama opozicija. Jaunimas bando organizuotis per naujasias technologijas, tačiau e, Jie yra suėmiami, nuteisiami dviem su pusę metų e, kalėjimo, sufabrikuojami kaltinimai narkotikų priegyba. Mažiausia 30 žmonių, taikių protestuotojų, e, buvo nuteisti naktį, nedalyvaujant visuomeniai, be e, advokato pagalbos keliasdešimties dienų areštui. Pone komisarė, tai neleistina. Penkių didžiausių frakcijų bendra rezoliucija reikalauja, kad visi šie žmonės būtų nedelsiant paleisti. Susirinkimų žiniasklaidos žodžio laisvė turi būti įgyvendinta, kaip kad žadėjo prezidentas Alijevas nuo penktųjų metų. Jis sakė, kad ne vienas žurnalistas Azerbaidžiane nebus persiekamas. Galų gale reikia jam priminti apie tuos pažadus. Aš tikiuosi, kad iki birželio mėnesio tarp parlamentinio e, susitikimo e, tikrai šie visi žmonės bus paleisti ir e, vyriausybė laikysi savo pažadų. Kitaip reikia imtis priemonių. Ačiū. Now, Ačiū toliau frakcijų atstovai, ponas Kukan, EPP vardu. Dėkui, pane predsedo. Ačiū, ponė pirmininkė. Padėtis Azerbaidžiane e, atskleidžia daug rimtų problemų susijusių su žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė ir kitais, kitomis rytimis. Matome, kaip dažnai žmonės yra sulaikomi ar uh, prie, užsipuolami, dažniausiai tai yra žurnalistai ir opozicijos veikėjai. Kitos valstybės ir uh, Azerbaidžiano opozicija pati turi suprasti, kad jokių būdų mes nesitaiksime su žmogaus teisų pažeidimais. Jeigu Azerbaidžianas nori tapti ES valstybę partnerę, ji turi laikytis ES vertybių. Diskusija apie žmogaus teisų pažeidimus ir demokratijos standartų pažeidimus turėtų būti e, siejamos su visu Pietų Kaukazo regionu. Šiuo požiūriu aš norėčiau Jums priminti augančią įtampą tarp Azerbaidžiano ir Armenijos dėl Kalnų Karabacho. Tai e, dabar jau užaštrėjo taip smarkiai, kad tampa viso region, grėsme viso regiono saugumui ir mes turime imtis tam tikrų veiksmų. ES turi imtis e, tam tikrų priemonių ne tik Azerbaidžiane, bet visame regione. Mes turėtume būti aktyvesni ir apsimti daugiau atsakomybės. Mes turėtume e, pasimokyti iš savo patirties konflikte Gruzijoje ir turime iškilsti gerą tragedijų kartojimuisi. Toliau ponas Vigeninas. Jis kalbės socialdemokratų vardu. Tiesa ta, kad padėtis Azerbaidžiane yra sudėtinga ir mes turim pakankamai priežasčių jausti susirūpinimą. Ypač aš norėčiau paminėti Savalano ir Hadžijevo atvejus. Administracija turėtų suprasti, kad taikios demonstracijos yra neišvengiama politinio gyvenimo dalis bet kokioje demokratinėje valstybėje. Ir nuomonių bei politinių pozicijų pluralizmas yra demokratinės visuomenės pamatas. Kita vertus, aš turiu pasakyti, kad e, šiek tiek nelemta yra tai, kad Azerbaidžianas ir Baltarusija yra svarstomi viename posėdėje. Praėjus vienai savaitėjai po to, kad Azerbaidžianas tapo Euronės parlamentinės asamblėjos steigėjų e, greta mūsų Europos parlamento. Mums reikia ir administracijos, ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimo ir mes turime pasistengti labiau e, negu kad tik priimti rezoliucijas. Rytų partnerystė ir Euronės asamblėje yra labai gera platforma tokiam bendradarbiavimui. Ir aš tikiuosi, kad iš Azerbaidžiano mes pajausime kitokį norą e, pradėti politinį dialogą. Ir e, birželio mėnesį įvyksinti parlamentinė e, asamblėja turėtų leisti užmėgsti nuseklesnį dialogą su ta valstybė. Ačiū, o dabar žodį suteiksiu Graham Watson, kuris šnekės liberalų demokratų vardu. Pirmininkė, drįščiau pasakyti, kad Azerbaidžianas buvo žinomas kaip Azirija ir Europos piliečių galbūt rūp, susirūpinimas būtų didesnis dėl situacijos ten. Vis tik tai pritarsiu pono Vigenino mintims. Žiniasklaida nelaisva, rinkimai neteisingi, piliečiai E, patiria e, netinkamą, dažnai smurtišką valdžios elgesį. Ir tie protestai pastarosiomis savaitėmis susidūrė su tokiamis represijomis, kurios labiau tinkamos arabų šaliai. Iš tikrųjų, ku, progresas visiškai yra sustojęs toje valstybėje, tačiau ši valstybė toliau dalyvauja kaiminystė, Europos kaiminystės politikoje. Todėl reikia kelti sąlygas visų pirma jos, dėl jos dalyvavimo ne su e, naftos tiekimu per Nabuko naftotekį, o su tuo, kokia yra situacija, kaip ji laikosi savo įsipareigojimų. Thank you, President. Pane Hautala žaliųjų vardu. Demokratija ir žmogaus teisų laikymasis tai yra asociacijos sutarties, kuri derinama tarp ES ir Azerbaidžiano neatskiriama dalis. Taigi neįmanoma būtų, kad negerbdamas tokių principų Azerbaidžanas turėtų bendrą ateitį su ES. Ir noriu pritarti kolegoms, kurie sako, kad reikia labai aiškiai ir objektyviai kalbėti su partneriais rytų kaiminystės e, šalimis neturėtų e, būti tokių manančių, kad tik tai bardami Baltarusiją vien tik tai nuo visko išsisuksime. Aš tikiuosi, kad e, žmogaus teisų pakomintešio užsakytas tyrimas e, nubrėž gairias, kaip mums reikėtų šnekėti su tomis valstybėmis apie jų žmogaus teisų situacijas. Thank you. Ačiū. Žodis ponė Paška iš e FD frakcijos. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisara. Azerbaidžanas yra vienas iš tų ypatingų ES partnerių tai yra Euronesto vienas iš steigėjų. Todėl tai tikrai mums svarbi partnerė. Azerbaidžanas sudarydamas sustarimus su ES įsipareigojo gerbti demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės principus, tai yra neatšaukiamas sąlygas santykiams su ES pagilinti. Todėl tikrai Nepateisinami žurnalistų suiminėjimai, mm, civilių aktyvistų ir jaunimo lyderių persekiojimai taip pat ne, nepateisina, kad naudojame jėgą prieš taikius protestuotojus. Aš tikiuosi, kad Europos komisija ir baronienė Ashton e, pradės ryštingiau spausti Azerbaidžiano vyriausybę ir perduos mūsų susirūpinimą dėl demokratijos jos deficito šalyje. O kalbant apie rezoliucijos projektą, aš manyčiau, kad reiktų komisijai ją ypatingai atsižvelgti. Pone Esaja. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikras paradoksas, kad Azerbaidžanas ir Baltarusija uh, E, mūsų šalis kaiminės, kaiminystės politikos šalis yra aptariamos per vieną e, ir tą pačią diskusiją. Azerbaidžane bandoma užgneušti opozicijos balsą ir bandoma išvengti tų plačių demonstracijų, kurios regimos arabų pasaulyje. Pastarosiamis savaitėmis policija nekar, nekarta išvaikė e, demonstracijas, e, e, suėmė opozicijos lyderius bei sufabrikavo kaltinimus narkotikų prekyba. Visą tai liudyja, kokia trapi yra žmogus teisų situacija Azerbaidžiane ir kiek toli režimas pasiryžęs nueiti, kad išsaugotų savo egzistavimą. Ačiū. Ponas Kelė pagal spontaniškas diskusijas. Prašom. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad padėtis Azerbaidžiane mus visus labai nuvilia. Tai valstybė, kuri iš esmės nepasiekė pažangos įtvirtindama politinės teisės ir e, per daug galėtume pateikti pavyzdžių rodančių, kad e, nėra žodžio laisvės, nėra spaudos laisvės, kas yra pagrindas bet kokiai normaliai funkcionuojančiai demokratijai. Vietoj to matome, kad yra kankinami kaliniai, e, teismų bylos yra grindžiamos neteisėtais įrodymais ir panašiai. Aš e, žinau, kad mes turime glaudžius santykius su ta valstybė. Mes esame pradėję aktyvų dialogą. Ir aš mastau panašiai kaip ponas Vatsanas. Aš manau, kad reikia griežčiau elgtis, nes jeigu mes per daug švelniai su jais kalbėsime, tai e, tokia, tokios aplinkybės, kokias matome dabar, nuves niekur. Taip, reikia aktyviau bendradarbiauti, bet mes turim griežčiau reikalauti žodžio laisvės, e, spaudos laisvės užtikrinimo ir žmonių teisų laikymosi. Ačiū toliau, panas Repo. <clears throat> Puhemies, sananvapaus ja <clears throat> kokoontumisvapaus ovat. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuomonės laisvės, susirinkimų laisvė yra pamatinės žmogus teisės. Tai yra demokratinės vertybės pamatas. Tikrai gaila, kad yra persiekiama opozicija, suiminėjami jos atstovai ir tokiu būdu yra gniaužiama pilietinė visuomenė, gniaužiama visuomenės įvairovė. Azerbaidžanas yra Europos e, tarybos narys, e, yra mm, pas, pasirašęs įvairias žmogaus teisų konvencijas, tačiau opozicijos atstovai, blogeriai, mm, žurnalistai negali e, pasisakyti laisvai, negali susirinkti demonstracijas, draudžiama jaunimui naudotis naujausiamis technologijomis. Tikrai gaila, nes aktyvi ir e, veiksminga pilietinė visuomenė atneštų tikrai daug naudos šiai šaliai. Reikia mums skatinti žmogaus teisų ir demokratinės plėtras Azerbaidžiane pagal kaiminystės politiką. Ačiū. Ir toliau Landsbergis. Mr. President. Pone pirmininkė, rezoliucija dėl Azerbaidžiano išreiškė mūsų susirūpinimą apie galimą Šiaurės Afrikos atspindėjimą mūsų Europos partnerystės valstybėje. Tos valstybės lyderiai turėtų vengti savo požiūrį į opoziciją ir taikius protestus, bet kokio panašumo su Šiaurės Afrika, Rusijos ar Baltarusijos e, sistemomis. E, toks e, pasiūlymas ar įspėjimas turėtų būti įžiūrėtas ir dokumente, kurį mes norime tvirtinti. Kai kurie šio dokumento elementai, e, kritika galėtų būti labiau į aiškesnė formuluotė blogėjanti žmogaus teisų padėtis ar didėjantis nelaimingo atsitikimų skaičius turėtų uh, E, būti įtvirtinti žodžiu neseniai. Mes nekalbam apie kažkokius tai ilgalaikius įvykius. Priešingai, iki pavasario Azerbaidžianas santykinai e, darė pažangą ir jis nebuvo įtrauktas į Human Rights Watch organizacijos sąrašą tarp tokių e, blogų valstybių kaip Kinija, Irakas, Izraelis, Rusija, Saudo Arabija, Uzbekistanas ir panašiai. Azerbaidžiano vieta čia yra geresnė ir tai nėra čia paminėta. Tiek aš norėjau pasakyti, kad mes pasiekime labiau subalansuotą tekstą. Ačiū. The... Dėkoju. Toliau ponė Dansila. Ačiū ponė pirmininkė. Azerbaidžianas kaip ES aktyvi partnerė pagal kaiminystės politiką ir rytų partnerystę yra ir Euronest steigėjas. Todėl jis turi laikytis įsipareigojimų prisimtų su ES, turi būti laikomasi demokratijos principų, žmogaus teisų ir teisės viršenybės principų, bei pagrindinių laisvių, kurias užtikrina Europos pagrindinių teisų ir pagrindinių laisvių konvencija, kurią jie yra pasirašusi. Taip pat ir kitos tarptautinės sutartys, kurias Azerbaidžianas yra pasirašęs, to reikalauja. Azerbaidžianas dabar e, nori tapti pasaulyje pripažįstama demokratija, bet taip nebus, jeigu jo piliečiai neturės teisės uh, laisvai ir taikiai išsakyti savo nuomonės, ypač jaunimas. Negalime taiksyti su tuo, kad jaunimas negali laikyti egzaminų tik todėl, kad laikosi kitokios nuomonės negu dabartiniai valstybės valdovai. Mes, Europos partneriai, norėtume, kad Azerbaidžiane būtų palaikomas nuolatinis dialogas su pilietinė visuomenė. Spauda turėtų būti turėtų turėti laisvę laisvai kalbėti ir teisingai perteikti nuomonę, informaciją visuomeniai. Cenzūros negali būti, jokių interneto apribojų ir informacijos teikimas iš Europos turėtų būti palengvintas. Ačiū ir paskutinis kalbėtojas šiame sąraše, ponas Paleckis. Thank you, Mr. President. E, šiandieninis Azerbaidžianas turi du veidus. Viena vertus, Azerbaidžianas demonstruoja įspūdingą ekonominį augimą remiantis dideliais naftos kiekiais pažanga dėrybose su europos sąjunga dėl asociacijos sutarties dalyvavimas euronesto asamblėjoje kitas veidas tai e, areštai spaudos suvaržymai ir labai pavojingai primenanti situacija baltarusijoje apie ką kalbėjo kolegos. manau kad oficialusis baku turi apsispręsti ir įsiklausyti į visuomenės nuomonę nes sėdėti ant dviejų kėdžių neišeis na o europos sąjunga turėdama daug instrumentų turėtų padėti e, apsispręsti teigiama linkme. ačiū. ačiū. And now I give the floor to Commissioner Andor. O dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Andor. E, ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pasikeitimai Azerbaidžiane dėl demokratijos ir žmogaus teisių toliau smarkiai neramina mus visus. Per pastarosius keliarius metus mes pastebėjome kintančias tendencijas, kad e, vis didėja pribojimai šioje srityje. Lapučio 7 dienos 2010 metų rinkimai nebuvo ženklus žingsnis link demokratizacijos procesų. Yra ir tikrai pagristos priežastis, kodėl Azerbaidžianas turėtų pagerinti savo tai Europos tarybos ir SBO nuostatų laikymasi. Visų pirma, trūksta pluralizmo, žiniasklaidos laisvės, yra smurtas prie žurnalistus, yra rimtų klausimų dėl tų teismo procesų, kurie organizuojami žiniasklaidos atstovams. Iš tikrųjų, atskiri atvejai labai neramina. Rinki, susibūrimo į laisvės įgyvenimas taip pat kelia rimtų, rimto susirūpinimo, ypač kaip valdžia elgėsi su protestais gatvėje tai kas buvo įkvėpta arabų pavasario revoliucijų. Tos represinės priemonės, kurios taikomos prieš protestuotojus, gali būti tik tai pasmerktos. Ponios ir ponai, ES atsakomybė yra perteikti aiškę žinę dėl to, kokia svarbi yra demokratija, žmogaus teisės ir e, statymo viršinybės laikymasis Tokios, tok, tokią žinę perdavė pirmininkas Baroso pats lankydamasis sausio mėnesį Bakų ir tas klausimas ir toliau išliks, išliks tarp mūsų darbo tvarkės pirmųjų punktų. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu žmogaus teisės mūsų bendradarbiavime su uh, uh, Azerbaidžianu ir tai svarbu form, uh, derantis dėl asociacijos sutarties. Uh, dėl teisingumo, žmogaus teisų, demokratijos reikia dirbti. Tai yra svarbiausia tema mūsų dėrybose dėl naujos asociacijos sutarties. Mes labai tikimės Azerbaidžiano e, ryšto kalbėti šiais klausimais. Labai džiaugiuosi Europos parlamento vaidinamų vaidmenių, e, kalbant apie e, vertybės dialogiją su Azerbaidžianu ir kalbant apie Azerbaidžiano tolesnę bendradarbiavimo kryptį. Ačiū komisarui. Diskusijos dėl Azerbaidžiano baigtos. Bus balsuojama po to, kai baigsime diskusijas kitų darbo tvarkės punktų, tai yra Baltarusija. A první na řadě, kdo vystoupí, je pan poslanec.